paprastos situacijos susidarys. Visada tokia rizika išlieka, į tai reikia atsižvelgti. Ir tai yra mūsų planų dalis. Ačiū. Thank you. Thank you very much, Mr. Commissioner. <clears throat> Ačiū komisijos nary. Diskusijos baigiamos dabar. posėdis e, toliau Kitas vyks rytoj nuo 9 iki 13 valandos ir nuo 15 iki 21.30. Parlamento svetainėje turite darbo tvarkę, posėdis baigiamas, dėkojame ponui komisarui, kolegoms bei vertėjams ir padėjėjams, kurie dirbos mumis iki tokios vėlos.